mums e, įgyvendinti trijulės programą ir norėčiau palinkėti sėkmės e, būsimai pirmininkaujančiai valstybei Lenkijai. Ačiū. Ačiū. Baigiame diskusijas šiuo klausimu, pereiname prie kito. Tai yra pono Des pranešimas dėl BŽUP artėjant 2020. 2020 metais, metams su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorinė pusiausvėra susijusių būsimų uždavinių sprendimas. Žodį suteiksiu pradžioje pranešėjui ponui Des. Ačiū. Pirmininkė, 1961 metais pradėjau savo veiklą kaip ūkininkas. Nuo tada E, visą laiką rėmiausi BŽUP. BŽUP pasitarnavo kaip vienas pagrindinių veiksnių vienijančių Europą. Ir nuo pat pradžios įvyko daug pokyčių e, priemonėse taikomose pagal BŽUP. Reikėjo tapti nepriklausomesniems nuo importo, gaminti daugiau maisto produktų. Po to ES atsirado daug e, maisto pertekliaus. Situacija nuolat kinta ir mes taip pat keičiamės. Šiandieną turime kalbėti apie sekančią reformą, krypties pakeitimą, atsižvelgiant į 2020 metus. Aš e, esu pranešėjęs šią temą ir džiaugiuosi, kad sėkmingai pavyko pasiekti kompromisų su visomis frakcijomis nors ir nepavyko atsižvelgti į visus pasiūlymus. Tačiau mm, susilaukėme didžiulės daugumos palaikymo Žemės ūkio komitete ir tai yra aiškus signalas, kaip mūsų komitetas įsivaizduoja, kaip turėtų keistis BŽUP iki 2020 metų. Po 2013 metų BŽUP ir toliau bus įtakojama ir Europos parlamento. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų bendradarbiavimą, paramą, taip pat komiteto pirmininkui Paulo de Castro, koordinatoriams šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą ir pasiruošimą ieškoti kompromisų. Taip pat dėkoju komiteto sekretoriato darbuotojams, frakcijoms ir savo paties darbuotojams už jų puikų darbą. Dabar dėl paties pranešimo. Maisto kiekimo saugumas ir maisto sauga yra svarbiausias BŽUP tikslas ne tik ES, bet visur pasaulyje. Reikia užtikrinti tvarumą ir konkurencingumą žemės ūkyje. Vartotojai nori kokybiško maisto Taip pat jie nori, kad jis būtų gaminamas tvariai. Mums reikia mm, patikimo planavimo, kad ūkininkai galėtų planuoti savo ateities veiklą. Pranešime aiškiai sakoma, kad palaikome komisarą, kad žemės ūkio sektorių, kaip ir anksčiau, reikia finansiškai palaikyti negalime numatyti didelių apribojimų pagal antrąjį ramsti. Dėl to sutarė visos frakcijos. Kita svarbi užduotis yra ta, kad reikia peržiūrėti visą BŽUP, tai yra pagrindinė kompromiso dalis. Reikia siekti sažiningesnių proporcijų valstybėms narėms kadangi reikia užtikrinti sąžininga, sąžiningas sąlygas, vienodas sąlygas konkurencijai. Turime pereiti nuo istorinių prie plotų paremtų ribų. Taip pat reikia e, paisyti subsidiarumo principo, be to manome, kad yra svarbu užkirsti kelią naujoms subsidijų išmokėjimo sistemoms, nes tokiu būdu kiltų labai daug administracinių sunkumų. Taigi galiausiai mums pavyko rasti kompromisą ir rytoj daugelis iš kolegų galės dėl to balsuoti, kad būtų pasiūstas aiškus signalas dėl to, kokia nauja kryptimi ateityje eis BŽUP. Ačiū. Ačiū. Ponui Des, dabar komisijos vardu ponas Čiološ. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pranešėjau, mėly parlamentarai, šis pranešimas yra siūlomas labai svarbiu momentu. Tuo momentu, kai komisija pasirengusi teikti teisėkros pasiūlymus, numat, kuriuos numatyta pasiūlyti parlamentui ir tarybai spalio mėnesį. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Desui, už atliktą darbą pastaruoju mėnesiu, pastarosiomis savaitėmis ir buvo įdėta daug pastangų ir diskusijos buvo labai turiningos rengiantis BŽUP reformai. Šiame pranešime yra daug elementų, kurie atitinka komisijos vizijai, tai vizijai, kurią komisija nori aptarti per komunikatą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos, kurią pasiūlė praeitais metais. Pirmiausia, dėl apsirūpinimo maistu. Tai yra labai svarbu žemės ūkio politikos tikslas. Labai svarbu išsaugoti žūp du ramščius, kaip ponas Des ką tik sakė. Taip pat svarbu pripažinti, kad reikalinga pertvarkyti bendrą žemės ūkio politiką, numatyti gamtinių išteklių tinkamą tvarkymą, taip pat užtikrinti bendros žemės ūkio politikos teisingumą ūkininkų atžvilgių. Taip pat reikia atsižvelgti, dėm, at, at, at, atsižvelgti į aplinkosauginius teritorinius iššūkius. Taip pat norėčiau pažymėti, kad jūs įtraukėte pasiūlymą taikyti tiesioginių išmokų ribas. Aš norėčiau savo ruoštų akcentuoti, kad daug žemės ūkio bendrovių prisideda, kuriant darbo vietas kaimo vietovėse. Taigi reikia į tai atsižvelgti, bandant numatyti viršutinės ribas šioje srityje. Taip pat į pirmąjį ramstį įtraukti ekologinį elementą, kuris turi būti susijęs su kaimo politikos plėtra. Taip pat reikia reaguoti į klimato kaitos iššūkius aplinkosauginius iššūkius ir prisidėti įgyvendant strategijos 2020 tikslus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad pranešime yra kalbama apie tai, kad išmokos turi būti susijėtos su gamtinių išteklių tausojimu. Tai yra labai svarbus tikslas, kuris yra susijęs ir su tuo, kad reikalinga supaprastinti tiesioginių išmokų sistemą. Taip pat tiesioginių išmokų uh, sistemos kompleksinis susijimas irgi yra labai svarbus, bandant pertvarkyti rinką. Taip pat, kaip yra pažymėta jūsų pranešime, e, svarbu, kad ta sistema būtų kon konkreti ir realistiška, kad būtų atsižvelgiama į konkrečias šakinės situacijas, situacijas, kurios ekonominė ir ekologinė prasme yra jautrios ir kad kompleksinis susijimas būtų efektyvus. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti teritorinį gyvybingumą. Tai yra ypatingai aktualu tose teritorijose, kuriuose trūksta gamtinių išteklių. Dėl to e, komisija numato papildomas pajamas ir paramą tiems, kurie dirbs pagal antrajai ramstį tose e, nepalankiose teritorijose. Apie tai jūs kalbate ir savo pranešime kur pristatote pirmojo ramščio klausimus. Dabar kalbant apie bendros žemės ūkio politikos e, ateities e, komunikatą. Labai svarbu nepamiršti mažų ūkių, kurie susiduria su didelė administracinė našta, norėdami gauti paramą. Be kita ko, šios, šie maži ūkiai yra labai reikšmingi ir jie turi būti įtraukti į antrąjį ramstį kuris turi būti restruktūrizuojamas ir tai yra svarbu ne tik tai teritorinės dimensijos, bet ir ekonominės dimensijos prasme, tam, kad jie būtų, tie ūkiai būtų konkurencingi, rentabilūs. Taip pat svarbu, kad bendroje žemės ūkio politikoje jūsų priemonės atitiktų mūsų vizijai. Taip pat reikalinga europinė apibrieštis E, kuri būtų reikalinga esant ypatingoms situacijoms tam tikrose regionuose. Taip pat reikalinga geriau valdyti žemės ūkio, produkci, pro, žemės ūkio įmonių e, e, darbą ir kad jos galėtų konkurencingai dirbti. <clears throat> Dėl to mes šioje srityje irgi teiksime tiesiekros pasiūlymus. Taip pat tai, ką Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia sustiprinti kaimo plėtros priemonės, aš tam pritariu. Reikalingos priemonės, kad būtų galima veiksmingiau e, kovoti su klimato kaita, užtikrinti biologinę įvairovę ir tvariai naudoti gamtinius išteklius. Žemės ūkio politikos antrojo ramšio ateitis turi būti tokia, kad būtų galima uh, sukurti žiniomis grindžiamą bendrą žemės ūkio politiką, kuri būtų konkurencinga ir ekologiška. Galiu Jūs patikinti, kad visa komisija, visa kolegija su ponu Barosu prieš akiją tikisi, kuo galima stipresnio žūp antrojo ramščio. Taip pat su susidomėjimu išklausiau jūsų pasiūlymo dėl jaunų ūkininkų. Kaimo plėtros politika turi numatyti paramos priemonės tokiems ūkininkams. Taip pat aš norėčiau panalizuoti galimybės pirmajame ramstie numatyti paramos priemonės jauniems ūkininkams. Labai svarbu, kad valstybės narės parengtų priemonių paketą, tam tikras programas, kurios būtų pridarintos, pritaikytos jauniems ūkininkams ir kad būtų numatyti prioritetiniai veiksmai valstybėse narėse. Pavyzdžiui, tokios priemonės kaip profesinis ūkdymas, E, mokymai, taip pat investicijos į modernizavimą ir ūkių, transfor, e, ir ūkių, ir ūkių pertvarkymą. Taip pat e, svarbu, kad ši politika būtų paremta pakankamais ištekliais tam, kad būtų galima sutvarkyti su ateities iššūkiais. Ir komisija greitai pateiks komunikatą dėl finansinių, finansinių perspektyvų ir būtent to darbo pagrindu mes atliksime poveikio vertinimą ir pateiksime teisėkros pasiūlymus e, šių metų antrojo pusėje pabaigoje. Taigi ačiū dar kartą už pranešimą ir galėsiu atsakyti jūsų klausimus ir tikiuosi konstruktyvių diskusijų. Ačiū. Ačiū, gerbiamas komisarė Čiolaš. Keturi kalbėtojai iš komitetų, ponas Arsenis iš plėtros komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Kalbame apie naująją bendrąją žemės ūkio politiką ir dažnai teigiame ir kritikuojame e, žūp politiką e, dėl to, kad nėra pakankamai užtikrinama aplinkosauga, kad kyla grėsmė aplinkai besivystančiose valstybėse. Ir tokia kritika, aišku, yra pagrįsta. Tačiau tie, kurie reikalauja sumažinti žūp finansavimą, nesupranta, kad tai nėra vien tik tai žemės ūkio politika. Tai yra politika, tai yra lėšų perskirstimo priemonė, kuri yra naudinga ES piliečiams turime pasirūpinti savo ežerais, upėmis ir miškais. Ta politika leidžia mums išsimaitinti ir pasirūpinti savo aplinkos apsaugą. Taigi svarbu tą politiką pakoreguoti ir padidinti žūp finansavimą tam, kad ji būtų teisingesnė, veiksmingesnė ir gyvybiškesnė. Ačiū, tvaresnė taip pat. Ačiū, ponia Arsenis. E, aplinkosaugos komitetas, ponė Kadenbach, vieną minutę. Dėkoju, komisarė. Gerbiami kolegos, jeigu jūs paklaustumėte Europos piliečių, ko jie tikisi iš europinių politikos krypčių, jie pasakytų, kad jie nori geros gyvenimo kokybės, taip pat e, aukštos sveikatos apsaugos kokybės ir aplinkos saugos. Ir mūsų politikos kryptis ir turi tai užtikrinti turime atitikti tuos lūkesčius. Tai uždavinys mums, politikams. Ir aplinkosaugos komiteto indėlis siekiant tokių tikslų buvo iš tiesų labai svarbus, kadangi mes norime to, ko nori Europos piliečiai. Mes norime sveiko maisto, gaminamo išsaugant biologinę įvairovę ir taip pat e, naudojant įvairius metodus. Mes turime imtis veiksmų, saugodami ir gerindami vandenį, dirbožėmį, orą, turime juos tausoti. Nenorime, kad Europa um, nekreiptų dėmesio į savo aplinką. Mes norime, kad Europa, Europos politika e, pasiektų tokius tikslus, turime tam skirti lėšų. Ačiū pramonės atstovų komiteto, komiteto atstovo nėra. Kolega Sekerski iš regionų komiteto. Vieną minutę. Ačiū labai. Atsiprašau už tai, kad vėluoju. Turiu keletą pastebėjimų iš regionų reikalų komiteto. Atsiprašau, kad ne visiškai Mūsų pastebėjimai atsispindėjo ponodės pranešime. Maisto tiekimo užtikrinimas, globalizacijos kontekstas, visą tai reiškia, kad mums reikia labai e, tvirtos bendros žemės ūkio politikos, kuri turi užtikrinti deramas pajamas ūkininkams ir taip pat gerą maisto kokybę vartotojams ir tvarę plėtrą užtikrinant e, aplinkosaugą. Be to, tos taisyklės turi būti skaidrios ir paprastos. Jos leist, turėtų leisti tinkamai paskirstyti lėšas visiems ūkininkams per tiesioginių išmokų sistemą. Turime atsisakyti tų istorinių nuorodų. Ir turime nepamiršti, kad visi mūsų valdysenos mechanizmai turi būti skaidros. Taip pat reikia nepamiršti mažų ūkių, šeimų ūkių. Ačiū. Kolega Sikirski. O dabar panas Dantanas iš frakcijų. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Leiskite man pirmiausia pasveikinti pono Des atliktą darbą. Jis dirbo puikiai su šešėliniais pranešėjais ir parengė tekstą, kuris, mano manimu, yra gerai subalansuotas ir ambicingas, dėl kurio balsuosime rytoj po Džordžo Lajono pranešimo po 2003 metų Europos komisija nusprendė daugiau padirbėti šioje srityje ir pakeisti orientyrus pateikdama savo komunikatą praeitais metais. Žem, žemės ūkio politika ir kaimo plėtra turi būti reformuota ateityje turime kurti paprastus rinkos produktus. Turime gaminti maisto produktus ES piliečiams ir taip pat e, padėti išsimaitinti kitoms pasaulio šalims. Tai nėra vien tik tai semantinis pasirinkimas, tai yra filosofinis pasirinkimas. Numatytas pozityvus požiūris į žūp indėlį kovojant su klimato kaita ir užtikrinant aplinkosaugą, taip pat turime pasirūpinti, kad administracinė našta sumažėtų naudos gavėjams. Taip pat reikalinga užtikrinti tiesioginę paramą ir turėti visiškai, parengti visiškai naują viziją e, bendroje žemės ūkio politikoje. Šiandienėse diskusijose kalbama apie tos pačius klausimus, kurie aptariami ir didžiojo dvidešimtuko žemės ūkio politikos diskusijose. Labai svarbu visus tos klausimus spręsti globaliniu mastu, planetos mastu. Kaip teigia Žoržas Lainas ir Garyga dėl finansinių perspektyvų parengtame pranešime. Rytoj kalbėsime ir apie žūp biudžetą 14-20 metams. Svarbu užsitikrinti tinkamą finansavimą ir pasirinkti teisingai. Ačiū kolegui Dantanui. Na, o dabar kitas kalbėtojas dviems minutėms ponas Liofolis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ponė pranešėjau. Ponas Dantan buvo nutrauktas. Jis kalbėjo apie maisto, aprūpinimą maistu pasauliniu E, lygių. Ir tai yra, aišku, svarb, svarbus dalykai. Komisijos komunikate ir komisaro žodžiuose matome, kad Europa yra užsibrėžusi tokio tikslo. Bendroji žemės ūkio politika turi būti tokia, kuri turi užtikrinti apsirūpinimą maisto Europoje ir užtikrinti apsirūpinimą maisto pasaulyje. Tam reikalingi politiniai įsipareigojimai, reguliuojant rinką. Ir taip pat mes privalome savo diskusijose europiniu mastu į tuos dalykus atsižvelgti. Kalbant apie apsirūpinimą maistu Europoje, reikia nepamiršti, kad šis klausimas Europoje yra solidarumo tema. Ir labai svarbus klausimas. 30 milijonų ES piliečių kenčia nuo nepakankamos mytybos. Ir žūp politika yra kritikuojama. Taip, reikalinga nepamiršti aplinkosaugos elementų. Ir aplinkosaugos dimensija turi būti aptariama europiniu mastu. Dar vienas dalykas, kuris yra irgi labai svarbus, būtent e, tai atsispindi kompromise, būtent paramos klausimas ir lėšų teisingas paskirstimas, paramos teisingas paskirstimas. Man atrodo, kad labai svarbu į žūp politiką įtraukti ir tai, kad labai svarbu užtikrinti užimtumą šioje srityje. Taip pat, aišku, kalbėti galima ir apie tiesioginių išmokų paramos viršutinės ribas. Aš taip pat manau, kad šis pranešimas ir parlamento įsipareigojimas turi būti pagrystas tinkamu biudžetiniu finansavimu. Tai yra ypatingai aktualu dabar ir komisijos pirmininkas kalbėjo apie tai, kad antrojo ramšio finansavimas tikrai negali būti sumažinamas. Dėkoju. Dėkoju, kolega Lefol. Dabar dvi minutės skiriamos ponui Lain. Ačiū, pirmininkė ir kolegos, taip pat šešėliniai pranešėjai. Šis pranešimas pradinėje versijoje Škotijos žymus poetas turbūt jį būtų apibūdinęs kaip kuklę pabaisą, tačiau e, Tikrai džiaugiuosi, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai po sunkių dėrybų ir sunkaus darbo parengė pranešimą, kuri, kuris, kuris tikrai susitelkia į dalyko esmę ir mes galime jį palaikyti. Tačiau yra vienas trūkumas svarbioje srityje. Neatsakoma į pagrindinį klausimą, kurį kelia mūsų vartotojai ir mokesčių mokėtojai, kurie finansuoja BŽUP. Būtent kam reikalingos tos ties, atsietos paramos išmokos. Tai yra pagrindinis klausimas, kurį turime atsakyti. Yra numatyta sąsaja su viešosiamis gerybėmis per grįžminį paramos susijimą ir manau, kad pranešime galima būtų buvę eiti dar toliau ir bandant atsakyti į šį klausimą nes buvo galima numatyti išmokų sistemą, kuri suteiktų daugiau paskatų restruktūrizuoti žemės ūkio veiklą. Jeigu eisime dar toliau, manau, galime atsakyti į šį klausimą, kam skirtos tos atsietos paramos išmokos. Ir jeigu su tiesioginėmis išmokomis bus susijėtos viešosios gerybės, tuomet kuo didesnis ūkis, tuo daugiau pateiks viešųjų gerybių. Manau, kad pranešimas, pranešime yra tam tikrų užuomenų apie tai ir tuo džiaugiuosi. Tikiuosi, kad rytoj bus patobulinta šis pranešimas ir jei tai bus padaryta, mūsų frakcija jį palaikys. Dank, Herr Laien. Es folgt Herr Ačiū, ponė Lain. Dabar ponas Nikolson. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasinaudodamas progą pasveikinti pranešėją. Iš tikrųjų, dėrybų metu jis įrodė, kad jis yra stiprus ir gali atlaikyti įvairią kritiką, nes tai buvo bandoma daryti, taigi jis labai tvirtai ėmėsi šios užduoties. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad e, dabar bus dviejų e, ramščių struktūra, dėl to mes sutarėme. E, klausiausi kalbų apie žalin, žalėjimą, ekologiškesnį žemės ūkį. Kai pasiklausome įvairiausių žmonių iš įvairiausių šalių, matome, kad šį dalyką reikia spręsti. Negalima nubriežti paprastos linijos, kadangi šie standartai turės labai didelį poveikį. Mes tikrai turime elgtis atsakingai šiame parlamente rengdami teisinį tekstą, kurį e, rudenį komisija patvirtins. Ir mums šiame parlamente tikrai bus tai didžiulis iššūkis. Pirmą kartą mes turėsime prisimti atsakomybę už galutinį sprendimą BŽUP srityje. Ir iš šio požiūrio taško norėčiau pasakyti, kad man neįtinka dabartinis tekstas, aš palaikysiu pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl tam tikrų ribų sumažinimo Tačiau, aišku, bus negerai, jeigu biudžeto nebus numatyta. Tačiau reikia pagalvoti, kaip mes išleidžiame pinigus. Ar juos leidžiame išmintingai? Per daug skiriama administracijai, biurokratijai. Ar pakankamai skiriame žmonėms? Kalbame apie maisto saugumą, bet ką darome, kad pasiektume šio tikslo? po dešimtmečio galbūt susidursime su nauja krize, kur bus mažiau ūkininkų, mažiau žmonių dirbančių žemę. Apie tai taip pat reikia pagalvoti. Ačiū. Dėkuoju, kolega Nikolson. Ir dabar ponas Hoslingas dvi minutės. Gerbiami kolegos, mūsų manimo pranešimas eina tinkama linkme. Europos žemės ūkio politika turėtų būti sažiningesnė, ji turėtų būti palankesnė aplinkai Ir manau, būtent pranešimo dėka šių tikslų ir galėsime pasiekti. BŽUP turėtų atitikti klimato kaitos ir bioįvairovės tikslus ir aš manau, kad tai taip pat atsispindi pranešime. Europos e, aplink, e, žemės ūkios politika turėtų e, būti palankia aplinkai ir tuomet mokesčių mokėtojas sutiks mokėti. Tai reikia tinkamai paskirstyti naštas tarp valstybių narių, įmonių, išsivyšius ir mažiau išsivyšiusių šalių. Visą tai taip pat atsispindi pranešė. Virš 300 pakeitimų apdoroti buvo sudėtinga, tačiau manau, kad ilgainiui pavyko apjungti visą tai į visiems primtus kompromisus, kurie kurie atspindi parlamento tikslus. Parlamentas pademonstravo, kad jis sugeba formuoti politiką. Kai kurios dalykus galima buvo um, aiškiau suformuluoti, pavyzdžiui, mokėjimai pagal pirmą, ankstesnį pirmą ramstį, uh, apželdinimas ir taip toliau. Bet galų galę konkrečiai dabar bus atsakinga komisijos. Na, svarbu taip, kad e, didžiosios įmonės turėtų labiau dėti pastangas tam, kad būtų užtikrinamas darbo vietų kūrimas, aplinkos apsauga. Taip pat labai svarbu, kad e, žem, ūkininkų vaidmuo priekyba bus susistiprintis. Taip pat e, būtų kalbama apie problemą išplaukiančią iš E, baltymų deficitu ir e, dabar tenka importuoti e, pašarus iš kitų šalių, nežiūrint didelių pasėlių plotų. Taigi dabar turime stiprinti antrojo ramštį kaimo raidą, taip aplinkosauginės priemonės, o taip pat ats... mažiau įsivyščiusių regionų skatinimą. Čia turėtų būti prioritetas. Būtent dėl šių, jeigu dabar ši dėl šių klausimų Barosas norėtų taupyti, tai parlamentas griežtai pasipriešins, nes manau, kad iš čia išplaukė šansai žemės ūkio raidai ir taip pat neturėtume pamiršti ir atsilikus regioną čia. Dėkoju kolegai Hoslingai ir dabar vieną minutę kolegas Galiard Harik. Pone pirmininkė, ačiū, pone komisarė. Pranešimas, kurį svarstome, mm, nušviečia, pristato naują bendro žemės ūkio politikos ateitį. E, tvarios, užtikrančios tvarę aplinką, taip pat viešųjų gerybių kūrimą ir aktyvę žemės ūkininkavimo veiklą. Tačiau mes turime nepamiršti ir e, siekio gerinti ūkininkų gerovę. Pažvelkime į kainą, pamatysime, kokios dramos ten vyksta e, kalbant apie maisto produktų saugumą, mes turime grįžti prie valstybinių intervencinių mechanizmų, kad užtikrintumėme pajamas mažiems ir vidutiniams gamintams. Kalbant apie agro, apie ekologišką ūkininkavimą. E, juk dėl kai kurių metodų, kurie buvo pritaikyti, buvo sunaikintas šeimų ūkis. O Reiktų daugiau dirbti su maisto ir žemės ūkio organizacija ir užtikrinti ūkininkų teisės. Reikėtų daug daugiau investicijų skirti, skirti e, moksliniams tyrimams Europoje. Ačiū, ponė Lierik. Pone Marvai, dėl darbo tvarkos. Atsiprašau, pone pirmininkė, tačiau mes negalėjome girdėti vertimo į anglų kalbą. Ankstesnio kalbėtojo man buvo labai įdomu ją išgirsti e, ir galbūt galėtumėte taip smarkiai nespausti kalbėtojų ir galbūt imtis priemonių, kad mes galėtume girdėti vertimą į anglų kalbą. Pirmininkas, ar dar kam nors pritrūko vertimo į anglų kalbą? Galbūt tai buvo vietinio masto problema, tolesnėse eilėse mes pasistengsime išsiaiškinti. Es war offensichtlich eine Kanalverwechslung. Wir sind bei dem, an dem Problem dran. Atrodo, kad e, buvo supainioti vertimo kanalai, mes bandome šią problemą išspręsti. Prašau jūsų supratimo, tačiau esame tikri, kad internete bus galima tą kalbą rasti, taip pat ir jos vertimą. Dabar kolega Fontana vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė komisarė. Noriu visų pirma padėkoti ir pagirti poną Des už tikrai sunku darbą dirb, taip pat ir už darbą su šešėliniais pranešėjais. Mes ypač džiaugiamės tuo, kad šiame pranešime yra minimi nepalankaus klimato regionai, kalnuotos vietovės. Džiaugiamės ir tuo, kad minima parama mažoms įmonėms. Tai yra labai svarbu, nes jos yra svarbios užtikrinant e, dirbožėmio apsaugą ir užtikrinant kokybę, nes mažose įmonėse gaminami ypač kokybiški produktai. Taip pat džiaugiamės daugeliu e, nuorodų jaunuosius ūkininkus, jie yra žemės ūkio ateitis. Visi žinome, kad svarbiausias mūsų laukiantis iššūkis dabar yra biudžetas. Taigi, kreipiuosi į komisijos narį, jūs puikiai išmanote situaciją, taip pat kreipiuosi ir ko, į kolegas, negalime leisti, kad BŽUP biudžetas būtų sumažintas, kad žemės ūkis nebūtų vertinamas ES, nes tai e, reikštų grandinė reakcija visoje maisto grandinėje. Norėčiau aptarti ir importo klausimą. Kaip žinote, tai tam tikra prasme yra BŽUP dalis ir šį klausimą reikia svarstyti, svarstant BŽUP, jeigu norime e, pigių ir mažai pagaminti kinuojančių produktų, tai daug ką išmesime. Vieną minutę kalbės kolegė Dots dabar. Uh, Ačiū. Noriu padėkoti ir ponui Des už išsamų pranešimą. Kaip kiti kalbėtojai, norėčiau pabrėžti kaip svarbu patvirtinti reikalingą tinkamą biudžetą naujai BŽUP. Ypač svarbu, kad tas biudžetas būtų paremtas argumentais e, apie maisto saugumą. Numatoma, kad 2050-aisiais reikės maždaug 70 procentų padidinti žemės ūkio produkciją visame pasaulyje. Manau, kad Europoje turime daryti viską, kad išlaikytume dabartinę žemės ūkio e, gamybos bazę. Ir aš palaikau dviejų ramšių sistemą ir džiugiuosi, kad tokio, toks palaikymas išreikštas pranešime ir noriu padėkoti komisijos nariui už jo išsakytą paramą. Tačiau noriu pabrėžti, kad e, antrojo ramsčio ekologiškėjimas neturėtų su, sukurti papildomos naštos mūsų ūkininkams. Ir todėl norėčiau, kad būtų reikalingas lankstumas nacionaliniu regioniniu mastu, atsižvelgiant į tai, kad ūkininkavimo metodai ir žemės struktūra ES yra labai įvairi. Šių kolegai Dots dvi minutės kalbės kolega Lavijas signor commissario l'intenso lavoro svolto dal relatore dess e dal relatore. pone pirmininke pone komisijos nary pranešėjo des e, darbas šiandien pranešėjo veikla pasiekė šiandien finišo tiesėje bendroji e, nauja bendroji žemės ūkio politika turėtų tiek žemės ūkio regionams, tiek piliečiams sudaryti galimybės vartoti aukštos kokybės žemės ūkio produktus, negalime gaminti neturėdami realizacijos rinkų, todėl reikia ieškoti naujų galimybių ir priemonių, paprastesnių priemonių ūkininkams. Tik užtikrinti geresnę prieigą prie išteklių turime nepamiršti ir rinkos priemonių, kad būtų galima e, geriau reaguoti į kylančias naujas krizės ir e, apsaugoti ūkininkus e, nuo prognozuojamų rizikų, turime nepamiršti jaunųjų ūkininkų, turime siekti išsaugoti rūšių įvairovę, plėtoti visais manomais būdais kaimo vietovės ir išnaudoti visus žmogiškusius išteklius, tačiau negalime pamiršti žemės ūkio įmonių konkurencingumo. Noriu komisijos nariui pasakyti, kad turime galvoti apie kaimo plėtrą ir apie technologijų naudojimą žemės ūkio. Žemės ūkio komitete buvo patvirtintas dokumentas, kuriame raginama nustatyti tiesioginių išmokų viršutinės ribas išmokomų tam, tam tikroms įmonėms ir nuo tam tikros ribos tik tai mokėti teikti paramą žemės ūkio įmonėms, nes didelės įmonės yra tokia padėtyje, kad turi nemažą privalumą rinkoje konkuruodamas su kitomis. Europos parlamentas norėtų, kad būtų finansuojamas žemės ūkis, tačiau taip pat nemažinamas uh, ir e, kaimo vietovių finansavimas. Norėtumėte užduoti klausimą ponui Lavyje pagal e, Melinosios kortelės klausimą. Ne. Kitas kalbėtojas vieną minutę, kuris kalbės, yra ponas Kapalas Santos. Queremos nós, o Grupo Socialista, com esta. Ačiū, ponė pirmininkė, mes socialistų frakcijoje Manome, kad ši reforma BGP padarys sažiningesnė, garbingesnė ir e, manau, kad yra labai svarbu užtikrinti plačiają prasme maisto saugą, jai reikia skirti daugiau dėmesio. Mes sugebėjome, kad e, mums labiausiai rūpni klausimai būtų įtraukti šį pranešimą BŽP yra bendrijos politikos rytis būtinai užtikrinti deramą finansavimą, noriu tai pabrėžti, todėl mes manome, kad yra nepriimtina mažinti BŽP finansavimą, mes norime, kad būtų sažiningiau paskirstomi ištekliai tarp valstybių narių, tarp žemdirbių, mes norime naujos gamybos sistemos, kuri būtų paremta aplinkosauginiais ir socialiniais kriterijais, gerintų užimtumo padėtį, turime užtikrinti, kad BŽP būtų skirta pirmiausiai ūkininkams, numatant e, specialiuosius mechanizmus, turint omenyje parlamento galės pagal Lisabono sutartį, mes turėsime sugebėti užtikrinti šių iki šiol teorinių tikslų gyvendinimą. Ačiū. Pone Paulson, pusantros minutės kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, taip pat norėčiau padėkoti ir ponui Des už puikų atliktą darbą. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką susijusiu su BŽP. Tai yra tie milžiniški iššūkiai, su kuriais sudarime tiek mes, tiek likusi žmonijos dalis - klimato kaita, bioįvairovės nikimas, e, vandens druskėjimas. Taigi, manau, mes privalome suvokti, jog būtent jeigu ūkininkams tenka e, sustoroti su šiais iššūkiais, tai mes turim jiems padėti, nes tai sąlygos mūsų išlikimą. Ir manau, kad mes galime paieškoti geriausių priemonių, aplinkosauginių priemonių ir turėtume sumokėti ūkininkams tam, kad jie naudotųsi tomis priemonėmis ir turėtume jiems mokėti gerai. Būtent todėl, mano manimu, reikės pakeisti subsidijų sistemą. Labai sudėtinga paaiškinti, kodėl subsidijuojame pajamas. Turime mokėti už tą darbą, kurį uh, ūkininkai atlieka, turime atsisakyti subsidijų už atliktas paslaugas. Ir kai kalbame apie BŽP, tai svarbiausia užduotis, aišku, yra pagaminti maistą, kurio pakaktų ir maistą, kuris būtų padorus, pagamintas sąžiningas. Ir aš manau, reikia mokėti už maistą rinkoje, o ne už aplinkisuginės paslaugas. Dėkui, ponė Palsin. Dabar vieną minutę ponui, ponui Vačiukovskiui. Prašau. Dėkuoju, ponė pirminkė. Daugelis požiūrių pono Deso pranešimas yra geras, tačiau vis dėlto vienas aspektas man nepatinka, nes jame atmetima e, sąžiningo tiesiog nišmokų sudarinimo sistema. Nesutinku su tuo principu, kad turtingesni ūkininkai gauna didesnis išmokas negu mažieji. Ūkininkai Europoje dėl to yra labai susirūpinę. Žemės ūkis silpnėja naujose valstybėse narėse. Lietuvoje, Slovakijoje, Lenkijoje yra daug žemės naudmenų, kurios nenaudojamas. Todėl aš kreipiuosi kolegas iš um, senųjų valstybių narių su prašymu, nutraukime šią diskriminaciją, um, taikykime visoms valstybėms narėms tą pačią tiesiog neišmokų sistemą, kreipiuosi kolegas iš Prancūzijos, jūs norite laisvės, lygybės, brolybės, bet be lygybės nebus brolybės. Mes norime lygybės. Dėkoju. Ponas Bavė, dvi mintis. Pone pirmininkė, komisarė, meli kolegos, aš sutinku e, lygybė, brolybė E, solidarumas su, val, su ūkininkais ir su e, valstybėmis iš rytų naujosiomis narėmis. Aš už tai. E, rengiant šį pranešimą nebuvo lengva. Įvyko ir konfliktų mes nesutarėme, bet mums pavyko pasiekti kompromisą. Tai yra visapimantis projektas ir man atrodo, kad tai svarbiausias Europos parlamento indėlis mums pavyko ir tai yra gerai. Noriu padėkoti ponui Des ir visiems parlamento nariams. Šiame tekste mes dar kartą patvirtiname, kad reikia užtikrinti vienodą gamin, lygų ir vienodą gamintojų ir teritorijų regionų valstybių traktavimą. Ir mes patvirtinome, kad reikia E, skatinti mažų ūkių augimą. Jie yra gyvybiškai svarbus užtikrinant kokybę e, ūkininkavimo. Kalbant apie tai, kad e, ūkininkavimas turi tapti ekologišku, tai reiškia, kad užversime masinės e, žemės ūkio produkcijos gamybos puslapį. E, Ir galiausiai e, šiandien mums iškylanti problema tai e, biudžetas. E, reikia bandyti ieškoti aiškaus atsakymo. Ir periname į dabar į antrą etapą, tai yra prasideda diskusijos dėl teisės aktų, nes teks akte konstatuojame mūsų gerus ketinimus, bet toliau vyks e, dėrybos dėl teisės akto patvirtinimo. Norėčiau užbaigdamas pasakyti, kad nors ir reiškiame pasipiktinimą dėl Vokietijos požiūrio, kuri sumažino e, pagalbą maistu, Aš norėčiau, kad būtų uh, rasta galimybių teikti pagalbą maistu, nes net 80 milijonų Europos piliečių nesimaitina tinkamai. Ačiū ponia Bovė. Dabar vienai minutiai. Ponas Rubiks. Ačiū pirmininkė. Puikiai padirbėta tačiau parengtas pranešimas yra labai bendro pobūdžio. Jame sutelktas dėmesys tik į, nauj, į naujas tendencijas žemės ūkį. ūkija, tai yra žalėjimą. Nors tai turėtų būti kaip gelbėjimos ratas ūkininkams, nes jie turi teisę į išmokas. Mano nuomonė, kai šio pranešimo nuostatos bus įgyvendintos, mes turėsime imtis ir kitų problemų, pavyzdžiui, baltymų stygiaus problema, e, maisto produktų kokybė, taip pat e, genetiškai modifikuotų organizmų, dirbožėmio irimo problemos, taip pat e, ūkininkų, jaunų ūkininkų apibrėžimas, tiesioginės išmoikos. Atrodo, kad šiame dokumente ūkininkai neras į, į šiuos ir kitus jiems rūpinčius klausimus. Ačiū, panas Agny, vieną minutę kalbėsiu. Nu. Kaip pirmasis uh, ramstis uh, bus taikomas žalėjimo politikai, tai gali neigiamai atsiliepti daug žemės turintiems ūkininkams. Todėl, jeigu bus mažinamos tiesioginės išmokos, tuomet e, ūkininkai skaldys, mažins savo ūkius tam, kad išlaikytų gaunamos paramos apimtis. E, ir e, genetiškai modifikuotų e, javų auginimas bus sprendžiamas valstybių narių lygmenių ir e, tokiu atveju pasauliu gali pritrūkti maisto. Mes turime skatinti naujų ūkininkavimo technologijų naudojimą. Ir šiaip noriu visus patikinti, kad tikrai mums e, pasaulio klimato atšilimas nekelia grėsmės. Pone Marvai. Ačiū, pone pirmininkė. Mėly parlamento nariai. Manau, kad Europos piliečiai tikrai susiformuotų savo kitokią nuomonę apie Europos Sąjungą, jeigu matytų, kad jų mokomi mokesčiai yra panaudojami tik tai viešiesiems geriesiems tikslams, tinkamiems tikslams. Kalbant apie išmokas e, bendrai žemės ūkio politikai, tai yra pranešimo pagrindinė tema. Rytoj balsuosime dėl viršutinės ribos, išmokų viršutinės ribos nustatymo dideliems e, ūkiams arba žemės ūkio įmonėms. Aš prašau jūsų patvirtinti šią viršutinę ribą, reikia ją nustatyti ir mes negalime remti žaliųjų ir raudonųjų ES baronų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, šios dienos diskusijų tema yra svarbus pranešimas skirtas BŽV reformai. Vis dėlto norėčiau pat pakomentuoti kitą temą, kuri galėtų e, mus paliesti ir paliesti mūsų gebėjimą atlikti BŽV reformą. Kitą savaitę Europos komisijas pristatys savo pasiūlymą dėl finansinės perspektyvas e, laikotarpį nuo 2014 metų ir, pa, ir pagal mano turimą informaciją vadovaus e, siūloma mažinti biudžetą BŽP. Todėl reikia atsižvelgti, kad rytoj patvirtinsimas e, Mm, pranešimas kaip tik ir siekia, kad nebūtų sumažintas biudžetas BŽP, o komisija tai kaip į tai ir nesižvelgia. Negaliu įsivaizduoti, kaip sumažintas biudžetas leis mums spręs visus tos iššūkius, kurie nušviesti šiame um, dokumente. Kaip galėtume pasiekti, kad būtų BŽP žalesnė, kad būtų pritinės vertės uh, ūkininkams. Kaip viso to pasieksime? Nežinau, kaip galėtume su uh, mažesniu BŽP finansavimu programų e, reaguoti į kainų sviravimą, jeigu taigi norime tokios biudžeto eilutės BŽP, kuri leistų mums reaguoti į krizės. BŽP neturėtų būti e, vienintelė priemonė kaštą mažintis, nes turint galvoje visas paslaugas susijusias su BŽ, turime suvokti, kad kiekvienas euras investuotas BŽP sukuria 10 e, eurų pridėtinės vertės mytybos ir maisto srityje. Ir tai yra labai svarbu, galvojant apie būsimą finansinę perspektyvą. Taip pat turėtume nepamiršti, kad dėrybos su trečiosiomis šalimis, taip pat ir su pasaulinė prekybos organizacija, uh, gal, iškels um, pavojų mūsų BŽP. Dėkuoju vienam te ponai De Castro. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Dabar Des pranešimo dėka permėjom naują BŽP reformos etapą. E, komitete darbai užtruko keletą mėnesių. Be kita ko, e, aš norėčiau padėkoti ponui Destui, kaip ir kiti, už atliktą darbą. Parlamentas turi kalbėti vienu balsu dėl BŽP ateities. BŽP paža, parlamento vaidmuo turėtų būti ryškesnis, labiau matytis, o BŽP turėtų būti žalesnė. Pone pirmininkė, e, tikriausiai žinote, apie tai buvo rašyta ir žiniasklaidoje, kad antrojo ramšės rytyje bus mažinas finansavimas, tačiau kai kalbame apie BŽP e, reformą, kai kalbame apie finansinę perspektyvą, čia priminsiu pono Garygą per praeitą sesiją patvirtintą pranešimą, taigi turint visą tai galvoje, labai svarbu per kitą programavimą BŽP būtų skirtas tas pats finansavimas. Norisi aiškumo, e, kad mes galėtume nusiraminti. Dėkuoju, pane Raimės. Pone pirmininkė, gerbiamas e, komisarė, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjų už jo kantrybę, atkaklumą, už darbą. Na, nu, kai kalbame apie BŽP ateitį po 2013 metų, tai reikia apsispręsti, kur norime eiti. Ar norime tokio žemės ūkio, kuris leistų spręsti iššūkius. Ir tai reiškia, kad žemės ūkis turėtų būti nu, naujoviškas, novatoriškas, modernus ir būtų savim pasitikintis. Ar norime tokio žemės ūkio, kuris ir toliau būtų priklausomas nuo ES finansavimo ir ateityje būtų nesavarankiškas ir tikėtųsi išmaldų. Tai Taigi dabar nustatome tam gairias. Norint išspręsti ateities užduotis, reikia, e, kad žemės ūkis rytyje būtų skatinamas modernios e, technologijos vietoj diskusijų dėl ideologijų. Tam, kad įmonės galėtų sėkmingai veikti, negalima kasmet keisti, kas dviejus metus e, keisti krypties, nes tai skaudžiai atsiliepia žemės ūkiu ir įmonėms. Visi turime suvokti, kad bet koks politikos pakeitimas reiškia naujus įstatymus, kas vėlgi reiškia priversinės investicijas e, valstybės narėse, kartu ne galint padidinti pajamų. Nesvarbu, ar įmonė didelė ar maža, turime pasižiūrėti geriau, ar jie ekonominiu požiūriu yra sveika, pelnininga. Visiškai nesvarbu, ar ūkis ekologiškas, ar a, ir prastinis, svarbiausia, kad ūkis atsakingai elgtųsi savo iššūkį, e, ištekliais. Ir taip pat visiškai nesvarbu, kiek ūkiai yra naminių gyvulių, jeigu tie gyvuliai laikomi tinkamai. Mums svarbu, kad ateityje turėtume pakankamai geros kokybės maisto produktų, kurie būtų įperkami, nes Europa priemonė nėra vienintelė pasaulyje. Ačiū. Ačiū. Ponas Faimon, vieną minutį. Pone pirmininkė, ponės ir ponai. Galiausiai artėja tas momentas, kuomet senosios ir naujosios ES valstybės narės BŽUP politikos kontekste taps vienodos ir naujosios valstybės nebebus diskriminuojamos. Aš tikiuosi, kad diskriminacijos ateityje nebebus. Pono Deso pranešime aš išvelgiu paramą, e, pa, išmokų apribojimą ir aš manau, kad tai E, diskriminacinė nuostata, pavyzdžiui, Čekijos ūkio atžvilgių, nes dėl istorinių aplinkybių pas mus ūkiai yra stambus, o siūloma priemonė tokiu būdu sumenkins žemės ūkio našumą ES. Žemės ūkie gaminamos, gaminami maisto produktai. Tačiau daugybė politikų, ypač žaliųjų tarpe, norėtų, kad ūkininkai taptų biodegalų gamintojais. E, ir imtų kovoti su pasaulio klimato šilimu. Ponas Smith, vienai, pusantros minutės. Pirmininkė, ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui savo ir kolegų vardu. Žinau, kad jam teko nelengva užduotis rengiant šį pranešimą, bet bendro darbo dėka jis tikrai patobulintas. Man ypač džiugu, kad siūloma pratesti tiesioginių išmokų egzistavimą, taip pat e, taip pat nuostatos 15 pastraipoje, taip pat kalbama apie teisingesnį e, paramos paskirstimą valstybėms narėms, kadangi esu iš Škotijos, ypač džiaugiuosi, kad e, akcentuojama parama nepalankaus klimato regionams 52 pastraipoje ir žinau, kad 44 pastraipoje yra gera nuostata dėl to, kad kompleksinis paramos susijimas turėtų būti e, skiriamas ir pasitelkiant rizikos vertinimo kriterijų. Būkime atviri savo ir savo rinkėjams. Jeigu ne, be pirmosios pastraipos vis, visą tai būtų beprasmiška, pirmoje pastraipoje mes e, raginame patvirtinti nuoseklę bendražėmės ūkio politiką, kuri, kuriai būtų skirtas toks finansavimas, kad būtų galima pasiekti jos tikslų. O to tarpu šiandien komisija ir ponas Baroso siūlo labai sumažinti finansavimą pirmajam ramščiui. Komisarė, jums teks e, svarbus vaidmuo diskusijose su komisija ir su valstybėmis narėmis. Mums reikia tinkamai finansuojamos žemės ūkio politikos. Ir kolegos, dabar tikrai nelaikas sviruoti ir apleisti mūsų žemės ūkį. Vienai minutį, ponė Debrun. Ačiū. Noriu pasidžiaugti pono Des pranešimu, kur kalbama apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą ir padėkoti jam už jo darbą. Įbalsuojant šią savaitę paaiškės, ko Europos parlamentas tikisi iš teisėkuros pasiūlymų dėl BŽUP reformos. Ir tas balsavimas taip pat bus labai svarbus užtikrinant tinkamą žemės ūkio finansavimą ateityje. Mums reikia stiprios ir tvarios žemės ūkio politikos, paremtos dviems ramščiais, kur, kurių dėka ūkininkai galėtų dirbti žemę, būtų užtikrinta gamtos apsauga ir būtų skatinama uh, E, ekonomiką kaimo vietovėse ir būtų užtikrintas skaidrus darbas visoje maisto gamybos grandinėje. Reikia ekologiškesnių, žalesnių priemonių pirmajame ramstyje. Tai turi būti aiškios, paprastai e, sukurtos priemonės. Taip pat reikia pabrėžti, kaip svarbu e, tu, užtikrinti, kad antras e, ramsis būtų skaidrus ir tinkamas. Ačiū kolega Skota. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Bendroji žemės ūkio politika yra ta Europos politikos sritis, kuri turėjo būti daugiausiai reformuojama laikui bėgant, tam, kad prisitaikytų prie ekonominių tiek nacionalinių, tiek tarptautinių pokyčių. Mes negalime pamiršti, kad Europos žemdirbiai turi užtikrintas atinkamas paramos, o mes turime mažinti ES biudžeto apimtis, e, e, yra iškelti įvairūs tikslai susijęs su rūšių įvairovė, maisto kokybė, kitais aspektais. Rytoj turėsime balsuoti ir labai svarbu toliau užtikrinti mūsų žemdirbių pajamas, kaip minėjo kolegos. Mes neketiname atsisakyti tiesioginių išmokų, tačiau siekiame užtikrinti tolygesnį tolygesnę kaimo vietovių plėtrą, kalbant apie bežiūpį tikslus, e, nurodytų strategiją Europą 2020, BŽUP, manau, sugebės įveikti krizę, atkreipiant dėmesį į rūšių vėrovės išsakomą. Ponas, ponas Papastamkus dabar. Ačiū. Ponas ir ponios, ponios ir ponai, mums reikia stiprios bežiaupiai, nes žemės ūkio sektorius sukuria Europos ekonomikos pridėtinę vertę, jis atlieka įvairią lypį vaidmenį ir užtikrina atitinkamą, atitinkamą produktų gamybą. BŽP finansavimas turi išlikti dabartinio lygio tam, kad galėtume įgyvendinti BŽP tikslus gar, sąžiningas lėšų paskirstimas žemdirbiams yra labai svarbus klausimas ir turime jam skirti deramą dėmesį. Mes turime atsisakyti e, tiesioginių išmokų požiūrio. Mums reikia nustatyti objektyvius kriterijus, kad galim atsižvelgti į vairių šalių skirtingą padėtį teigiamai vertiname pasiūlymus dėl tiesioginių išmokų sumažinimo ir e, dėl paramos didinimo smulkiems ūkininkams ir aktyviems ūkininkams svarbu užtikrinti deramą, deramas kompensacijų apimtis ir e, neapkrauti papildomą naštą ūkininkų nestabilumas žemės ūkio rinkoje, klimato kaita, maisto krizė yra labai svarbus ir veiksmingi e, politikos svertai. Mums reikia e, sukurti krizės valdymo fondus, pasinaudoti jų lėšomis ir tai galėtų užtikrinti e, stabilės žemdirbių paramas. Taip pat E, jaunųjų ūkininkų vaidmuo ateičiai labai svarbus. Dėkoju Albertui Des, kuris e, nuveikė labai svarbu darbą. Bežiupė atnaujinimas, mano manimu, padės mums įveikti dabartinės vidaus problemas ir padės išvengti susiskaldimų. Dėkoju, pane Rodast. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėkoju ponai pranešėjai ir noriu pasidžiaugti, kad e, pranešime atsispindi socialdemokratinis E, socialistinis braižas. Mes norime tokios žemės ūkio politikos, kuri būtų tvari, soci, e, tvari ir sociali. Na ir kryžinis susijėjimas ir aplinkosingės priemonių kol kas nepakanka tam, kad visa visuomenė palaikytų BŽP, tačiau būtent tokio palaikymo reikia. Mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti uh, E, tvarus kokybiškas maisto produktų gimimas Europos Sąjungoje, o taip pat e, gyvybinga žemės ūkio erdvė. Žmonės bėga iš kaimo vietovių ir tam tai turime sustabdyti, nes žemės ūkiai reikalingos žmonės. Na, girdėjome gandų, kad komisija ketina gerokai sumažinti finansavimą e, kaimo raidai būsimą perspektyvoje. Tai visiškai neprimtina. Mes e, turime stiprinti antrą ramstį BŽUP kaimo vietovės, o taip pat ir Europą. Uh, Ir galiausiai noriu perspėti tuos, kurie ketina mažinti finansavimą BŽP. Jeigu tai bus padaryta, nebus įvykdyta reforma, vis liks taip, kaip yra dabar ir tai tikrai, to tikrai nesveiks voks piliečių Europoje. Dėkuoju. Na, jūs nesilaikite kalbimo laiką. Aš jūs nenutraukiu, tačiau prašyčiau visų laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Ir dabar minutė Vieną minutę, jeigu neklystu, ponui Ašvat. Pone pirmininkė, parlamentas ragina e, išlygyti, išlaikyti dabartinį finansavimą BŽP, galbūt net ir padidinti, tai labai optimistiška. E, sudėtingi laikai ir biudžetai nėra neriboti. Mano manimu, tokie pasiūlymai turėtų būti patikrinti, atsižvelginti į tikrovę, nes galbūt tai reikės padaryti ir apskritai sudarant biudžetą. Tai turėtume sugrįžti prie tikrųjų BŽP e, prioritetų - saugus maistas, maisto sauga, bioįrovė, klimato kaita, naujas technologijos o taip pat ir e, į rinką orientuota gyvybinga pramonė. Mano manimo, komisijos pasiūlymas prarado šią kryptį, kurios buvo laikomas ankstesnių reformų metu. Dabar pasiūlymas yra pernelik sudėtingas. Tačiau labai um, džiugu tai, kad ponas Desas savo pasiūlymo dėka sudarė labai gerą pagrindą, kurio remintis galėsime ateitie vykdyti BŽP reformą. Dėkoju ir dabar dvi minutės ponė Kestinger. Dėkoju ponė pirminkė. Alberto Dės pranešimą bandoma atsižvelgti tiek aplinkosaugą, tiek ir um, pelningumo aspektą, tiek ir um, ūkininkam. Manau, kad pasiektas geras kompromisas. Na, manau, kad reikėtų pas, nustatyti gerai apgalvotas viršutinės ribas, ypač jeigu gavėjai yra tarptautiniai koncernai, kurie neretai gauna tokias sumas, kurios toli gražu nepagrystos. EPP palaiko ūkininkus nes svarbu mažinti biurokratiją, reikia supaprastinti paramos sistemas ir reikėtų vengti papildomų kontrolių, kaip kad kas siūlo, nes tai būtų beprasmiška ir turėtume aiškiai suvokti vieną dalyką. Jeigu vartotojai tikisi, kad ūkininkai ūkininkautų ekologiškiau, tai turėtų būti tinkamas skirtas finansavimas priemonėms. Es, es esu prieš finansavimo mažinimą. E, ponas Baros e, nori mažinti finansavimą BŽP ir tai galiu sureaguoti štai, kaip jeigu komisija sumažins finansavimą žemės ūkio programams, tai tai tikrai pakirs e, kaimo plėtros šaknis ir tai tikrai skaudžiai atsilieps antrajam ramščiui. Komisijos pirmininkas elgtųsi tinkamai, jeigu įsiklausytų parlamento balsą. BŽP yra viena iš pagrindinių e, bendrijos politikos ryčių ir pagrindinis e, biudžeto elementas. Taigi neturėtume šūkininkų tik neturėtum ūkininkams iškelti papildomas didelės naštos, o kartu mažinti finansavimą priešingai. Kai kalbam apie finansavimą, apie antrojo ramšės rytyje, reikia skatinti naujoves, nes tai tikrai pasitarnaus ir kaimo vietovėms. Ypač remtinos tokios priemonės, kurios skatins jaunuosius ūkininkus, jos turėtų būti finansuojamos, nes BŽP ateitis lems ir Europos apsirūpinimą maistu ateityje. Dėkoju. Dabar Garcija Perez vieną minutę šiandieną po pietų visiškai aišku, kad parlamentas palaiko tokią BŽUP, kuri būtų stipri, remtis bendrijos principų, kuri užtikrintų maisto saugą, tvarę e, aplinką, o taip pat ir žimtumą žemės ūkyje. Ir todėl, taip kaip nesikį buvo pasakyta, neturime leisti, kad būtų mažinamas dabartinis BŽUP biudžetas. Mums reikalinga pakankamas finansavimas tam, kad galėtume sureaguoti šios iššūkius, juos valdyti. Turime sugebėti užtikrinti ūkininkams pajamas ir turėtume taikyti tokias rinkos priemonės, kurios e, neleistų, kaip kad dabar, sviruoti kainos. Tač, tačiau galvojant apie pastaręsią savaitęs, apie daržovių sektorių, turime pasirūpinti, kad BŽP srityje būtų tokių priemonių, kurios leistų sureaguoti į krizės tokiuose sektoriuose, kurie yra pažeidžiami ir kuriems reikia paramos. Dėkoju. Σας ευχαριστώ. Ačiū. Toliau vienai minutiai, ponė Gerling. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Dės už tikrai įdomų e, išsamų pranešimą dėl, e, jo, dėl aptariamo klausimo sudėtingumo, kai kuriems aspektams pritariu, kai kuriems ne. 42 procentai ES biudžeto skiriama BŽUP ir todėl būtina užtikrinti atsiskaitimą už tų lėšų panaudojimą piliečiams. Daugelis žmonių, stebėdami, kaip smarkiai kyla maisto produktų kainos ir girdėdami perspėjimus apie tai, kad maisto produktų gali stikti, pageidautų, kad šis ūkis dirbtų veiksmingai ir našiai. Taip, mes turime nepamiršti aplinkosaugos. Aš esu aplinkosaugos komiteto narė, aš tai žinau. Tačiau iškyla grėsmė, kad šiame pranešime bus sudėti teiginiai. Mes kalbame apie ekologiškesnį pirmąjį ramstį, kalbame. Ir iš tikrųjų pamirštame svarbiausią dalyką - našumą. Ir todėl aš nepasisakau už tai, kad būtų apribot, produkcijos mokėjimų dydis didiesiems ūkiams, nes tai sumažinsime našumą, o pateisinti to nėra, nėra kaip. Pirmininkė, ačiū. Toliau ponė Jėglė dviems, dviems minutėms. Pone pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami ponios ir ponai, pirmiausia, jūs visi tą taip pat padarėte. Norėčiau savo ruoštų padėkoti pranešėjui už investuotas pastangas rengiant šį pranešimą ir už ištvermę rengiant kompromisus. Jų pasiekti nebuvo paprasta, tačiau jie tikrai kokybiški. Mes pasisakome už konkurencingą, e, darnę Europos žemės ūkio politiką. Tai reiškia, mūsų žemdirbiai turi auginti ir gaminti aukščiausios kokybės žemės ūkio produktus, tačiau mes taip pat užtikriname tam tikrą <clears throat> kultūrinį žemės ūkio aspektą, nes e, žemės ūkis kūrė ne tik tiesioginę žemės e, ūkio darbo vietas, tačiau ir turizmui nemažai duoda naudos ir visuomeniai e, taip pat šios naudos yra duodama, tačiau pastaroji neatkreipia pakankamą dėmesio į šios aspektus. Aš manau, kad dėl šių aplinkybių E, reikėtų stengtis ir užtikrinti, kad bendras žemės ūkio biudžetas nebūtų na, mažinamas. Komisijos nariai siūlau stengtis pirmai ramsti paversti ekologiškesniu, tačiau tai neturėtų reikšti, kad dėl šio naujo pasirinkto požiūrio nukentėtų uh, tos valstybės narės, kurios pagal antrąjį ramstį įgyvendina plataus masto projektus ir programas. Aplinkosaugos programos kainuoja brangiai. Ir daugelis kolegų minėjo, aš taip pat laikraščiuose skaitau informaciją, kad turėtų, turėtų būti mažinamas antrojo ramščio finansavimas. Mums reikia stipraus um, pirmojo ramščio Tas pats pasakytina ir apie antrąjį ramstį. Jeigu dėsite tinkamas pastangas, ponė komisijos nariai, mes jūs palaikysime. Labai ačiū. Labai ačiū. Ponas Tabai, į vieną minutę kalbės. Pone Čiološi, parlamentas komisija ir taryba sutarė dėl to, kad bendros žemės ūkio politikos biudžetas turėtų išlikti tame, čia, tame pačiame lygiai, kaip dabar reikia išlaikyti dviejų ramščių sistemą, tiesioginės išmokas ir kaimo plėtros politiką. Taip pat privalome gerinti žemės ūkio konkurencingumą ir stiprinti aplinkos auginį samoningumą. Taip pat noriu paminėti mokslinis tyrimus, technologijas, technologijų plėtrą nes siekiant kovoti su klimato kaita, išlaikyti biologinę įvairovę ir tinkamai naudoti vandens išteklius, būtina pastelgti šias priemonės ir ateityje valstybės narės turės teikti žemės ūkio finansinę paramą, siekiant suvienodinti žemės ūkio išsivystymą. Labai svarbu, kad tiesioginės išmokos padėtų užtikrinti garbingos konkurencijos sąlygas, taip pat ir po 2013 metų svarbu užtikrinti naujų valstybių narių geresnės galimybės konkuruoti, labai svarbu nepriešinti tarpusavyje stambių ir e, smulkių ūkių, kolega Sarbu. Ah, eh, ah Atsiprašau, ponas Tarabela, aš suklydau, sako pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Mes e, svarstėme labai daug pakeitimų ir būtent todėl socialdemokratai nusprendė e, teikti minimalų kiekį pakeitimų ir noriu pasidžiaugti mūsų šešėlinio pranešėjo pono Stefan Lefol darbu, draugė su kitomis frakcijomis ir šešėliais pranešėjais pasiekėme tikrai svarbaus kompromiso. Svarbiausia, kad pagalba būtų e, skirta aktyviems ūkininkams, kad būtų prioritetas teikiamas e, maisto produktų sektoriui, e, tvariam, tvariems ūkininkavimo metodams ir kad būtų nepamirštama kova su klimato kaita pirmojo ramsčio žalėjimas, taip pat tolygesnis mokėjimų ir paramos paskirstimas valstybėms narėms ir ūkininkams. Pirmą kartą istorijoje keičiame pagalbos teikimo sistemą. Ji bus e, teikiama šiandien ir aplinkos sauginį aspektą. E, numatomos priemonės skatinti jaunuosius ūkininkus ir aš žiūriuosi, kad parlamentas ir komisija kūrė naują uh, aplink, žemės ūkio politiką apimančią ir aplikos sauginį dėmesį ir tuo, džiug, dėmenį, ir tuo džiaugiuosi. Doamnă președinte, domnule comisar, avem nevoie de un sector agricol. Pane, pane Sarbu, de un buget adecvat. Mums reikia tokios bendrožemės ūkio politikos, kuri būtų E, skirtas reikalingas finansavimas ir taip užtikrintumėme maisto produktų saugą. Žem, ES ūkininkai turi teisę užsitikrinti pajamas ir tai turėtų būti bendro žemės ūkio politikos teisėtų pagrindų. Reikia užtikrinti daugiau testinumo ir vienodesnio e, išmokų paskirstimo ir ūkininkams ir valstybėms narėms. Kažkokie netitikimai ir netoligumai turėtų būti pašalinti. Norėčiau padėkoti komisijai už e, parodytą dėmesį ir už ir už siūlymą vykdyti paramos ir skatinimo programą skirtą jaun... mažiems ūkiams, bet taip pat jauniems ūkininkams. Mes pasisakome už kaimo regionų tvarę plėtrą ir už tai, kad, kad gyvuotų jaunieji ūkininkai, kurie yra ES žemės ūkio ateitis. Ačiū, ponė Sarbu. Dabar pradėsime pasisakymus pagal procedūrą, parašiau žodžio. Daugelis kolegų nori pagal šią procedūrą kalbėti šėlės tvarka užsiregistravusiems suteiksiu žodį. Pradėsime nuo ponios Antonesku. Daugiausiai vieną minutę kalbėti, kad būtų įmanoma steigti žodį, kaip man didesniam skaičiu kolegų. Pone Antonesku, vieną minutę kalbėti μπόρεσε να περιμένει μέχρι το τέλος. Ο κύριος Καλίνοφσκι. Για... Ponios Antonės Kunėra, dabar panas Galinovskį minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Manau, kad pono Alberto Deso pranešimas e, yra labai svarbus dėl 16 straipsnio, nes e, jis prieštarauja e, konkurencijos algų suvienodinimui bendroje rinkoje. Viena vertus e, bandoma įteisinti didžiulius tiesioginių išmokų skirtumus valstybėse narėse. Vienose e, valstybėse 200-250 eurų mokama už hektarą, kitose 350 e, mokama. Ir tai taikoma ne vien tik tai naujosiams valstybėms narėms, tačiau E, skirtingos sąlygos galioja Švedijos, Portugalijos, Austrijos ūkininkams. Jau pribrendo laikas suvienodinti paramos sąlygas ūkininkams ir taikyti vienodus kriterijus. Ačiū labai už tai, kad laikėties kalbėjimo laiko. Dabar panas Pirilo kalbės. Ačiū, pane pirmininkė. BŽUP atliko labai svarbu vaidmenį, užtikrinant ES vystimasi, to negalime pamiršti. Aplinkosauginės prievalės kova su klimato kaita, tačiau taip pat e, reiškia naują e, BŽUP vaidmenį. E, ūkininkai turi nepamiršti tvarumo principų, reikia sudaryti tokį biudžetą, kurį išleidžiant naudojant būtų galima uh, įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą, taip pat teikti paramą smulkiems ūkiams. Žemės ūkio gaminiai ir nuolant sviruojančios kainos kelia didelių problemų. Tačiau turime pritaikyti ciklinės priemonės pasitelkdami pirmąjį ramstį tam, kad nekiltų nenumatytos krizės ir pokyčiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiame pranešime neatsakyta, kaip išspręsti ateities iššūkius, tačiau jame atsispindi mūsų e, dabarties susirūpinimai. E, taigi mes ketiname teikti pakeitimų, kurie pagerinti dabartinę BŽP. Ir aš manau, kad reikia ginti e, rinkos reguliavimo ir intervencijos mechanizmus tam, kad ūkininkai už savo produkciją gautų sąžininką kainą. Pateiksim ir kitų pavyzdžių. Mes siūlom išlaikyti pieno kvotas ir turime apginti e, gamintojus tuose šalyse, kurie yra pažeidžiami, taip pat turime ap, apsaugoti ir vynininkus, vyndarius, o taip pat ir alkoholio gamintojus. Na ir aš manau, kad turi būti teikiamos išmokos tam, kad, tarkim, gamtinės techninės nelaimės atveju ūkininkai turėtų minimales pajamas. Taip pat reikia atsižvelgti ir aplinkosauginius aspektus. Žemės ūkis turi būti tvarus, bet. Dėkuoju, pana Ferreira. Tiek jums, tiek ir kitiems galio taisyklė pasisakymui skirima viena minutė. Toliau pasisakys ponas Blokas. Uh, Ačiū, mano partija pasisako už pasitraukimą iš ES ir BŽUP atsisakymą, tačiau dėje mes esame joje. Ką mes manome apie DES? E, tai kaip tas e, m, e, kunigo kiaušinis dalimis, ji yra nebloga. E, Ten kalbama apie kompleksinį paramos susijimą, e, teritorijų, žemės ūkio teritorijų priežiūrą ir tai yra visai neblogai. Tačiau taip pat kalbama apie e, klimato kaitos klausimus. Pranešime pripažįstama, kad žemės ūkio sektorių reikia toliau e, remti e, valstybinių intervencinių priemonių dėka, nes žemės ūkio produktais apsirūpinama nepakankamai. Reikia vengti žemės ūkio produktų kainų sviravimo. Svarbiausias dalykas mūsų nuomonė yra tai, kad Junktinė karalystė turi nustoti mokėti didžiąją dalį įnašo į BŽUP finansavimą. Pane Patron Nebis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, procedūra buvo ilga, buvo pateikta daug pakeitimų, dabar sudaryti kompromisai ir pranešimas yra suderintas, kuriame atsižvelgiama įvairias pozicijas. Aš manau, kad tai yra geras pagrindas tiesiekros pasiūlymams, taigi norėčiau pasveikinti pranešėją, nors vėlgi yra tam tikrų pasiūlymų, kuriuos žiūrėsiu labai kritiškai, kai šie bus pateikti. Aš manau, kad reikėtų skirtingai paskirstyti um, pagalbą pagalba, negu kad likščiol pirmaramšės rytyje, remintis sąžininkis kriterijais. Ir reikia pasirūpinti, kad e, reikia paskirstant pagalbas išvelgti ir sanglaudos politiką ir kad neišliktų dabartinis status quo. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą biudžeto finansavimą. Taip pat reikėtų skirti daug dėmesio į pieno sektorių. Mes esame pateikę atitinkamus tris pakeitimus. Dėkuoju, ponas Laničiak. Bendrosios žemės ūkio politikos tikslas yra užtikrinti maisto produktų tiekimo saugumą Europos gyventojams. E, maisto produktai turi būti kokybiški ir įperkami. To iš mūsų laukia vartotojai. Augindami ir gamindami žemės ūkio politiką turime nepamiršti aplinkos. Mes sakome, tai bendrai žemės ūkio politikai ne žemės ūkio politikos nacionalizavimui privalo būti E, užtikrintas vienodas visoms šalims tiesioginių išmokų išmokėjimas, tiesioginės išmokos sudaro tik tai dalį žemdirbių pajamų, todėl svarbu reguliuoti rinką, užtikrinti aukštą supirkimo kainą, rinkų stabilumą, tai garantuotų žemdirbių pajamas. Privalome kaimo vietovių gyventojams garantuoti galimybę naudotis visuotinės svarbos paslaugomis, tokiamis kaip švietimas, sveikatos apsauga, ryšys, sportas ir kultūra šios veiksmus būtina atlikti e, antrajame pagal antrąjį e, žemės ūkio politikos sąjungos politikos ramsti. Pane pirmininkė, privalome užtikrinti deramą aprūpinimą maisto produktais Europos gyventojus. Panas Marinėskų dabar. Mikro, mikro, please. Una din provocările viitorului este securitatea alimentară vienas iš mūsų laukiančių iššūkių ateityje užsitikrinti saugą maisto produktais. BŽUP turi pasiūlyti atsaką į šią problemą ir naujoji politika turi e, būti pozityvi, pozityvi ir, ir e, ištaisyti padarytas klaidas. Man atrodo, kad pono Deso pranešime to, tie tikslai pasiekiami, kalbama apie mok, išmokas, taip pat apie objektyvius kriterijus nesiūlomos ne e, vienodos išmokos, bet išmokos, e, kurios atsižvelgtų į regioninius ir geografinius skirtumus, numatant maksimalius ir minimalius dydžius. Taip pat išlaikomas ekologinis matmuo, e, užtik, akcentuojamas kaimo vietovių vystimasis ir raginama e, patvirtinti reikalingą biudžetą. Džiaugiamės tuo, kad tai pirmasis parlamento pranešimas, kuriam pritarė tiek daug frakcijų. Yes, Pone, dėkuoju, ponė Prinkė. Šis parlamentas šiandienas e, siunčia pagrindinį signalą tai ir norime, kad būtų už BŽP sąžininką, kad jį užtikrintų tinkamas pajamas ūkininkams ir kuri tikrintų, užtikrintų augimą. Todėl reikalinga e, ambicinga tiesioginė išmokų rinkams politika. Taip pat turime skatinti žemės ūkio plėtrę. Tai yra, kad atsižvelgtume ir naują e, tikrovę. Nu, strategiją strategija 2020, bet neužtenka vis, išteklių visiems iššūkiams, tai yra socialiniams, aplinkosauginiams ir kitiems. Tačiau labai noriu pasidžiaugti tuo, kad komisaras bando ieškoti visų galimybių pirmo ramšės rytie tam, kad būtų išlaikytas jaunimas, pritrauktas į ūkininkavimą. Uh, Mums reikalinga vieša diskusija tam, kad galėtume pasiaiškinti, ko reikia, tam, kad žmonės, jauni žmonės pasiliktų kaimuose, ūkininkautų. Nes dabar e, kila pavojus, kad žmonės apleis naudmenys, nedirb žemės ūkio srityje ir tam reikalinga derinti europinę ir, ir nacionalinę žemės ūkio politiką. Thank you very much. Dėkuoju. Autov. Mr. Tatarella, please, the floor is yours. Monsieur le Président, Pane Tatarela, žodis jums. Aš esu Tarabela, bet nieko tokio. Noriu akcentuoti Vengrijos tarybos pirmininkės tikrai E, skandalingą požiūrį. Ji Vengrija dalyvavo diskusijose taryboje ir dabar, bet nieko nėra tarybos atstovės vietoje, nieko nebus ir iš tarybos, iš Vengrijos atstovų svarstant ir ekonominės valdysenos paketą. Aš noriu, kad tai būtų užfiksuota. Elnézést kérek, hogy a nevét el Įvestettem, de most ér. Atsiprašau, kad e, neteisingai ištariau jūsų pavardę. Ką tik e, perėmiau pirmininkavimą. Dabar ponui Oresterosi suteiksime žodį, tačiau jo nėra salėje. Ačiū pirmininkė, mes balsavome už šį pranešimą, manome, kad BŽUP yra labai svarbi ūkininkavimui ir maisto produktų gamybą Europos Sąjungoje. Pranešime siūloma išlaikyti dabartinius finansinius netolygumus, nors pateikiami kriterijai, kaip tą sistemą keisti ir neatsižvelgiama į istoriškai susiklošusius kriterijus, priemokos už gamybą, e, tiesioginės išmokos bus mokomos tik aktyviems ūkininkams. Reikia pasirūpinti, kad iš tikrųjų tuos pinigus gautų žmonės, kurie dirba žemę. Kitas svarbus dalykas tai e, kaimo vietovių vystimasis. Reikia išnaudoti jų potencialą, užtikrinant kokybišką ūkininkavimą taip pat ir kalnuotose vietovėse. Apie tai kalbama naujoje BŽUP. Reikia skatinti ypač jaunus ūkininkus, e, numatant paskatų sistemą ir mažinant biurokratiją. Yeah. 20 jelentkeztek a kezd... Atsiprašau, yra 20, dar 20 kolegų, kurie norėtų pasisakyti, tačiau galiu suteikti žodį tik 10 kolegų. Ponas Dorfmanas, vieną mintį, prašau. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, Des pranešimas yra rimtas žingsnis link bendros BŽP ir labai svarbu, kad e, išmokas būtų pagristos. Na tai reiškia, kad paskirstimas pirmo ramščio srityje turėtų būti šažiningesnis ir manau, kad pribrendo laikas atsisakyti istorinio principo. Mes daug kalbam apie finansavimo paskirstimą tarp valstybių narių, tačiau turime tik kalbėti ir apie lėšų paskirstimą pačiose valstybėse narėse, nes ten taip pat yra didelių skirtumų ir disbalansų, nes manau, kad to pasako nukenčia kalnų regionai ir mažosios įmonės. Turime tai atsižvelgti ir kai kalbame apie um, regionus kuriuose nepalankios gamtinės sąlygos, tai tuomet mes jau rengėme e, pranešimą, kritišką nuomonę mes sakėme, tačiau nieko daugiau apie tai neišgirdome, norėtų sužinoti, ką komisija apie tai galvoja. Dėkoju. Dėkoju. Dečenčiolas. Reste après ce débat de po įvykusių diskusijų. Um, išlaikau labai optimistišką nuomonę apie pono Deso pranešimą ir, ap, ir dėl balsavimo, kuris įvyks rytoj. Nes, kaip jau sakiau savo įžanginėme pasisakyme, šiame pranešime rad, randu labai daug uh, panašumų su komisijos praėjusiais metų pabaigose pasirodžiusiu pasirodžiusių komunikatų dėl BŽUP ateities. Aš noriu pakartoti tą, ką jau sakiau savo įžangoje. Žengime pasisakymę, aš išlieku ištikimą savo principui, kad, kad e, du BŽUP ramsčiai turi būti subalansuoti ir antras ramstis taip pat turi būti stiprus, nes mes siejame daug uh, tikslų su tuo ramščiu. Jo tikslas užtikrinti tolygų mūsų teritorijų vystimasi, e, ekologiškesnį žemės ūkį, jaunųjų ūkininkų skatinimą, kaimo vietovių vystimasi. Noriu Jūs patikinti, kad aš pats, e, pirmininkas Baroso ir, pat, ir visa komisija labai daug dėmesio skiria antrajam ramščiui ir kad antrasis ramstis neturėtų nukentėti svarstant e, BŽUP finansavimą. Ir Aš išsakau čia ir komisijos pirmininko nuomonę šio klausimo. Nenorėčiau ir komisija savo komunikate ne, nebando prieštaringai svarstyti maisto produktų ir apsirūpinimo maisto produktais klausimo, nes tai yra svarbiausias tikslas ir tai taip pat yra ir su aplinkosauga susijęs e, tikslas. Mes norime, kad. E, išliktų, kad ūkininkavimas vyktų, bet norime, kad būtų pusiausvira tarp konkurencingos sektoriaus ir taip pat siekio užtikrinti tvarų išteklių naudojimą, nes sunku įsivaizduoti, kaip ilgos trukmės laikotarpiu e, ta politika išliks konkurencinga, jeigu ne, neatsižvelgsime į kitus aspektus. Taigi reikia nepamiršti ne tik e, e, maisto produktų gamybos, bet ir apliko sauginių aspektų. Toliau BŽUP turi būti labiau e, koncentruota. Komisija pasiūlė priemonės, kurios yra tikslinės, pavyzdžiui, tiesioginių išmokų srityje. Ir pono Des pasiūlymas e, visiškai atitinka komisijos pasiūlymus ir būtent tai, kas bus teisėkuros pasiūlyme. Kalbant apie krizę, yra galimybių ir priemonių. E, spręsti maisto produktų krizę, e, maisto produktų saugos krizę. Priemon, tokias priemonės mes pasiūlėme ir aš tikiuosi parlamento paramos šiam labai svarbiam tikslui e, užtikrinti, kad mūsų ūkininkai būtų saugus dėl savo ateities. Norėčiau užbaigdamas kai ką patikslinti. E, ir išreikšti optimizmą dėl rytoj vyksiančio balsavimo ir pasidžiaugti pono Desio parengto pranešimo kokybę. Ir paspalio mėnesį, kai komisija pristatys teisėkuros pasiūlymų paketą, Tuose pasiūlymuose jūs rasite visus e, aspektus, kurie yra pristatyti komisijos komunikate. Ačiū dar kartą. Pone pirmininkė. Köszönjük szépen, biztos úr. Ačiū komisijos nariui. Dabar suteiksime paskutinį žodį pranešėjui, ponui Albertui Desui. Pone pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, aš noriu padėkoti už labai gyvą diskusiją, už išsakytą paramą. Komisijos nariai labai nekantriai laukiame spalio mėnesį pasirodysinčio jūsų komunikato ir tikimės gero bendradarbiavimo. Europos žemės ūkis išmaitina daugiau nei 500 milijonų žmonių ir daugiau nei 170 milijonų hektarų žemės ūkio naudmenų yra dirbama. Taip pat per žemės ūkį kaimo vietovės gauna nemažos apimties parama užtikrinamas e, ilgalaikiškumas, tvarumas, todėl niekaip nesuprantu, kodėl komisijos pirinkas Baroso kalba, ap, kalba apie antrojo ramščio e, finansavimo mažinimą. Tokiu būdu kyla grėsmė strategijos arba 2020 tikslų įgyvendinimui, kuomet 15 milijonų valstiečių ūkininkų išmaitina 500 milijonų gyventojų. Tai bendroji Europos žemės ūkio politika E, tikrai e, gali išmaitinti tuos 14 e, milijonų ar 15 milijonų ūkininkų. Aš per jau pakankamai ilgai dalyvauju politikoje ir puikiai žinau, dėl kokių priežasčių tokį pranešimą parengiau. Jeigu būčiau iš anksto tokį parengęs, koks jis yra dabar, tai nebūtų likę jokios erdvės kompromisams. Taigi aš džiaugiuosi, kad e, mes sugebėjome dabar pasiekti tokį rezultatą, kokį pasiekėme, tam ruošiausi iš anksto. Norėjau, kad parlamentas pasiūstų svarbę žinę parodytų, kad siekia užtikrinti Europos žemdirbiams tinkamą ateitį ir komisijos nariai, manau, kad intensyviai galėsime dirbti, rengdami teisės ūkio teisės aktų pasiūlymus. Ir galiu Jūs patikinti, kad Jūs šio klausimu iš parlamento galite tikėtis tikrai didesnės paramos, nei kai kurie Jūsų kolegos kitose sritise dirbantis. Köszönjük szépen, jelentéstévő úr! Labai ačiū, ponai Dėsui. Baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą.